Dėkoju, gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Noriu priminti kolegoms, kad į 23 klausimus ponas Gilas atsakė raštu, dabar pradedame klausimų žodžių. Pablo Zalba Videgan, EPP frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė, dėkui, paskirtasis komisarė, turiu du klausimus. Mes suprantame, kad jūs sieksite smulkiam ir vidutiniam verslui sudaryti geresnės sąlygas skolintis. Ir pirmiausia, tai yra kapitalo rinkų sąjunga, kuri leistų tą padaryti. Norėčiau, kad pakalbėtumėte apie tai, kokie tokios rinkos tikslai, darbo grafikas. E, kitas mano klausimas yra TTIP, prekybos ir investicijų partnerystės sustarimas su JAV norėčiau paklausti, ar finansinės paslaugos patenka į tos partnerystės dėrybinį paketą. Suprantu, kad galbūt tai ne visai jūsų kompetencija, bet norėčiau sužinoti, ar turite e, kokių planų, kad tos finansinės paslaugos būtų įtrauktos į šį dėrybų paketą. Dėkui. Už klausimus sunku bus atsakyti, kadangi jie labai platus. Pirmiausia, dėl T-tip transatlantinės investicijų priekybos partnerystės sustarimo. Mes norim, kad tas sustarimas apimtų ir finansinius aspektus, nes taip padarys jį e, tvirtesnį. Toliau dėl kapitalų rinkų sąjungos. Tai yra labai viliojantis tikslas, ypač jisai svarbus smulkiam ir vidutiniam verslui. Mūsų pagrindinis tikslas užtikrinti investuotojų pasitikėjimą Mes norime pritraukti investicijas iš viso pasaulio, mes norime, aišku, skatinti laisvą kapitalo judėjimą. Kad tą galėtume padaryti, reikia sukurti vieningą Europos finansinių priemonių rinką, e, kuri leistų e, geriau gauti finansavimą smulkiam vidutiniam verslui ir e, leistų gyvendinti kitus finansinius projektus. Taip pat reikia parengti visą reikalingą teisinį pagrindą ir priežiūros mechanizmą, kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą. Tris galimybės, tris kelius, kur galima iškart veikti, paminėčiau. Pirmiausia, LTIF pasiūlymą reikia kuo greičiau patvirtinti, pasižiūrėti į pasižiūrėti taip pat M. MIFID 2 reglamentą, kas leistų mum užtikrinti konkrečias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui. Taigi pirmiausia reikia atlikti esamos situacijos analizę, išanalizuoti problemas ir parengti ilgalaikį planą. Dėkoju Eliza Ferreira. Dėkui. Dėkui, kad vėl atvykot susitikti su mumis, gerbiamas paskirtasis komisarė. Raštu rašote, kad komisija aiškiai parodė, kad viena depozitų garantijų schema, sistema bankų sąjungoje būtų labai pageidautina. Jūs taip pat paminėjote, kad dar nėra reikalingų politinių sąlygų tokiai sistemai ir sakėte, kad reiktų pagalvoti apie alternatyvę sistemą po 2019 metų Liepos. Bet pagal sutartis komisija gali nelaukti tarybos e, veiksmų, o pati imtis iniciatyvos ir siūlyti tai, kas būtų naudinga Europai ir jos piliečiams. Ar jūs esate pasirengęs pateikti pasiūlymą dėl bendrosios depozitų garantijos iki 19 metų? Dėkoju už tą klausimą. Žinau, mm, kokia svarbi jums yra ši tema. Prieš keletą mėnesių teisėkuros institucijos nusprendė, nekurti bendros depozitų garantijų schemos. Bet aš manau, kad bendra depozitų garantijų schema, sistema yra bankų sąjungos neatskiriama dalis, yra vienas iš bankų sąjungos ramščių. Bet čia dėja mes nepradedame visko nuo nulio. Jau yra esama sistema. Ir mano pirmtakas laikėsi nuomonės, kad pirmiausia reikia siekti harmonizavimo. Manau, kad tas kelias buvo protingas, turint galvoje politinės sąlygas. Ar aš, jūs klausėte, lauksiu iki 19 metų? tokiai sistemai pasiūlyti, kai efektyvios tokios sistemos būtų ir būtų reikalingos politinės sąlygos, jei nacionalinės tokios e, depozitų garantijų sistemos veiktų ir jų reguliavimo taisyklės būtų sugriežtintos, Tai turint galvoje DGS direktyvą, aš būčiau pasirengęs galvoti apie galimą alternatyvą iki 19 metų Liepos, bet aišku, viskas priklausys nuo situacijos. Manau, kad šį klausimą reikia nuolat turėti galvoje ir aš esu pasirengęs jį svarstyti su komiteto nariais iki 19 metų anksčiau. Swinburne. Sveiki atvykę, Lorde Hillai. EKR net nemanė, kad jums reikėjo sugrįžti ir pirmą kartą jūs puikiai atsakinėjote į klausimus. Mano klausimai e, bus e, užduodami taip, kad jūs sugebėtumėte per jums skirtą laiką juos atsakyti. Ir galbūt aš paprašyčiau jūsų labai e, trumpai pakomentuoti apie MIFID. MIFIDO peržiūrą mes e, daug tam skiria esame laiko. Gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip smulkių vidutinių įmonių rinkos augimas būtų naudingas ir vartotojams, ir investuotojams. Ačiū. Ačiū už galimybę pakomentuoti šį klausimą. Kaip sakiau anksčiau, džiaugiuosi čia būdamas, džiaugiuosi jūs matydamas vėlgi. Kalbant apie tai, ką būtų galima padaryti ir konkrečiai kalbant čia kaip užtikrinti augimą, au, augimo darbo savoką, kalbant apie MVI. Aš manau, kad mes visi sutinkame, kad reikia raginti smulkės vidinės įmonės ir e, tą reikia daryti dėl įvairių priežasčių. Tai yra absoliutus prioritetas man visose portfelio sektoriuose. Bet kalbant apie tai, iš kur ties lėšos ateitų, nesvarbu, ar tai būtų bankai ir kitos alternatyvios finansavimo priemonės arba kapitalo, rink, kapitalo rinkos ir panašiai, mes turime įvairius finansavimo šaltinius numatyti. Jūs puikiai žinote, nes daug dirbote MIF, ties MIFID 2 dokumentu, ten yra numatytos MVI augimo rinkos savokos, tai būtų daugia šalė priekybinė priemonė ir dalis jos ir būtų MVI. Ir tokioje situacijoje lengvesnis režimas būtų taikomas tam, kad būtų užtikrinami didesni investicijų srautai. Taigi dėl detalių teks apsispręsti jau deleguotosiuose aktuose, o kalbant apie tai, kaip mes tas detalės parengsime, čia aš galėčiau pasakyti, jog mielai lauksiu darbo, tolesnio darbo su jumis, su kitais, kurie turi žinių šioje srityje, bandant išsiaiškinti, kaip galėtumėme išpopuliarinti tą veiksmą ir jeigu tinkamai užsitikrinsime pusiausvyrą, tuomet sukursime didelę naudą ir ekonomikai. Ir kaip sakiau anksčiau, mes turime pasirūpinti, kad MVI, kurios žengs tą, tą pirmąjį žingsnį ir didins kapitalą, kad jų uh, kad administracinė našta būtų proporcinga ir tinkama taikoma MVI ir kad joms tektų mažiau prievolių, kalbant apie audito sąskaitas ir kitus reikalavimus. Taigi galimybių įvairovė yra didelė ir mes turime įvertinti tą rinką, kuri iš ties turi didžiulį potencialą. Ačiū, Silvi Gulach, Alda. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Ladehilai, kad vėl atvyko į mūsų posėdį. Jūs detaliai atsakėte į klausimus, labai rimtai pažiūrėjote šiuos klausimus ir tai mes labai vertiname. Turiu tokį klausimą. Dabar atsakymus gavome dar detalesnius. Ir mano klausimas yra susijęs su jūsų 12 ir 13 atsakymu. Tarp dviejų šitų. Man asmeniškai labai svarbu yra, ar jums neiš, neišeina manęs klausytis, regis, ar ne, nesigirdi, ką sakau. Tad dar kartą paklausiu. Tada gerai. Aš sakiau štai ką. Europos vieta, jos jėga Europoje yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris mums turi rūpėti. Į 11 ir 12 klausimus jūs atsakėte um, labai skirtingai. Norėčiau, kad dėl 12 mes sutartume. Kodėl? Todėl, kad reikia harmonizuoti taisyklės kartu su kitomis pasaulio uh, dalimis amerikiečiais, kinais ir taip toliau. Ir man labai įsiminė štai kas. Jūs sakėte, kad esate pasirengęs ginti ES interesus, kadangi objektyviai kalbant, mūsų situacija juk ne tokia pat kaip kitų šalių. Tad nereikėtų, kad taisyklės būtų skirtingos, taip sakėte. Nors ta, tuo tarpu bankų taikomos taisyklės yra skirtingos. Ar jūs sakote, iš tikrųjų, kad bendradarbiausime su kitais pasaulio kraštais, tačiau tuo pat metu jūs e, pasisakysite už tai, kad yra Europos specifiškumai ir kad taisyklės turi būti harmonizuojamos ir su kitais kartu diskutuojant būtina ieškoti sprendimų. Net prancūziškai klausdama tikiuosi aiškiai sugebėjau suformuluoti mintį. Thank you and uh, Ačiū. Atsiprašau, kad klausiausi jūsų ne tuo kanalu, bet e, bandžiau išgyventi su savo mokyklinė prancūzų kalba. E, tai, ką jūs sakėte apie ypatumus, yra visiška tiesa ir aš manau, kad reikia į tai atsižvelgti. Mums nereikia visuomet manyti, jog turime siekti visiškai visiško, visiškos lygybės taisyklėse. Aš manau, kad mes turime siekti ekvivalentiškumo tokiose situacijose ir tam tikrų nukrypimų gali būti tam tikrais atvejais, nes iš patirties žinau, kad tokiu būdu galima geriausiai pasiekti pažangos, kai nėra primetama absoliučiai tos pačios taisyklės visur, nes tuomet tai stabdo pažangą. Ir aš manau, valentiškumas čia būtų teisingas kelias, tie sprendimai turi būti grindžiami išvad, išdavomis ir mes turime siekti e, potencialių tikslų, nebūtinai turint omenyje, kad kitose jurisdikcijose yra uh, E, tie patys elementai kaip Europoje, nes galbūt finansinės e, sistemos tikrai nėra tos, tokios pačios visur pasaulyje ir aš manau, kad tie sprendimai turi būti pagristi techniniais vertinimais, įvertinant užsienio taisyklės, tai leistų mums geriau pasitikėti trečiosiomis šalimis ir prisitaikyti prie jų taisyklių ir priežiūros sistemų. Taigi būtų toks mano bendras atsakymas į jūsų klausimą. Geriausias būdas, kaip būtų galima užtikrinti priežiūrą reguliavimą tarptautinėme kontekste, yra ekvivalentiškumas. Tai negali būti vienos pusės eismas, kitose jurisdikcijose turi būti irgi veiksmingos priemonės, kad būtų pripažįstamos mūsų taisyklių pripažįstamas galiojimas. Ir būtent tokiu būdu aš siekčiau rezultatų tokiuose tarptautiniuose forumuose. Būtent siekčiau praktinių sprendimų pagrįstų rezultatais. Marija Matieš, Guoja vardu. Here. Brigada, senhor Hill. Aš čia. Pone Hilai, jūs jau atsakėte į klausimą, kurį jums buvome atsiuntę, tačiau ne atsakėte į savo veiklų, į klausimą dėl savo veiklų sąrašą, kai užsiemėt lobistinę veiklą. Ir tiesiog jūs pasirinkote tą tokias duris, pro kurias gali įeiti ratu, nes ten sukasi toks įleidimo mechanizmas ratu. Ar jūsų nuomonę ateityje. Europos parlamentas galėtų pasitikėti jumis dėl jūsų praeities veiklos. Ir ką norite daryti? Jūs sakėte, kad norite padidinti skaidrumą piliečių atžvilgių, parlamento atžvilgių, tad jūsų noriu paklausti, kaip tikitės, kad Europos parlamentas patvirtins komisarą, kuris atsisako atsakyti į klausimą susijusi su jo buvusią lobistinę veiklą. Dėkui. Uh, all, uh, about... Pirmiausia, tai, ką Jūs pasakėte dėl skaidrumo. Kaip man reiks dirbti su parlamentu ir kitais žmonėmis, aš tikiuosi, kad ir ankstesnėse diskusijose, kurios vyko anksčiau ekonomikos reikalų komitete, aš įrodžiau, kaip rimtai aš vertinu šį darbą ir tą padaryti galima įvairiais būdais ir skelbti apie susitikimus, apie posėdžius ir taip pat pasirūpinant, kad tos institucijos, e, kurios nėra susijusios, did, did, did, did, stambiosios įmonės ir panašiai, kad, kad jos turėtų užsiregistruotis tame privalomame registre, apie kurį kalbėjo ir ponas Junkeris, taigi aš manau, kad čia yra įvairių būdų. Kalbant apie mane, e, ir tai buvo pirmasis jūsų klausimas, uh, Aš matyt galėčiau čia kelis dalykus pasakyti dėl lobizmo ir panašiai, kai aš buvau lordų rūmų lyderis, aš sugriešinau lobizmo taisyklės ir priežastis, kodėl aš negaliu pateikti tų klausimų ir tikrai nebandau jums čia demonstruoti nepagarbos, tai tiesiog uh, fakto konstatavimas, kad tos bendrovės, kurio dalis jų prieš 25 metus pakeitė savininkus ir panašiai, aš nežinau tiksliai, kokios informacijos jie, kokią informaciją dar skelbė ir, ir panašus dalykai. Taigi, bendrai kalbant apie tai, kam aš dirbau anksčiau, tai yra na, tinkamas klausimas. Aš lioviausi dirbęs bet kokiai bendrovei prieš penkerius metus, prieš ketverius su pusę metų, tiksliau tariant. Aš su jomis daugiau nedirbau iš vis, su tomis, kuriomis dirbau anksčiau profesional, profesionalėje plotmėje. Aš visiškai neturiu jokios, lobi, nevykdau jokios lobisnės veiklos ES institucijose ir dėl to, manau, tas klausimas, ar aš turiu kokiu tai paskatų ar noro veikti tinkamai, aš tikrai labai rimtai atsiprašau vertinu tą, tuos įsipareigojimus, kuriuos prisimsiu, savo teisinius įsipareigojimus ir asmenius įsipareigojimus taip pat. Ačiū. Next speaker is Sven Giggles. Sven Giggold, kitas kalbėtojas. Lordai Hilai, Turiu pasakyti, kad e, labai atidžiai klausiausi jūsų pasakos, kur pasakojate apie 19 metus ir tikrai jūsų balsas labai žavus pasakoms pasakoti. Jūs ją papasakojate taip, lyg e, tai tikrai išprovokavo daug kūrybingumo. Tai vaikams pasiklausyti, tai čia būtų tikrai labai įdomu ir malonu. Bet e, aš galiu pasakyti, kad jūs pirmiausia nesuvokėte, jog yra pasitikėjimo klausimas. Ir čia kyla klausimas, ar jūsų savo patirtimi, savo ankstesnė, ankstesnių darbų, ar jūsų kandidatūra yra priimtina. Tai, tai ir kelia pasitikėjimo klausimų. Ir galiu pateikti daugiau ne vieną pavyzdį dėl bendrovių. Uh, kurioms jūs dirbote. Tai tik sustiprina nepasitikėjimo jausmą. Ar esate pasirengę pateikti įmonių pavadinimus, kurių labo jūs vykdėte lobisnę veiklą? Tokiu būdu būtų galima nusiųsti tinkamą signalą ir atsitraukti nuo tos ankstesnės praeities ir tinkamai imtis naujų darbų. Na, labai atsiprašau, kad jūs jaučiatės taip, kaip jaučiatės, kalbant apie pasitikėjimą. Mes tarpusai daug apie tai kalbėjomės ir aš paaiškinau tuos faktus, kuo galima tiesmukiau. Savo atsakymuose aš minėjau įmonės. Kvila, mano ankstesnė verslo įmonė, dirbo toms bendrovėms ir po to aš pasitraukiau iš tos veiklos ir ta informacija yra pateikta, internetu visi gali su ja susipažinti, taigi tiek apie tai. Taip pat turiu vėlgi aiškiai pasakyti, kaip sakiau ir anksčiau, mūsų verslo finansinių paslaugų pusė nebuvo ta pusė, už kurią aš buvau atsakingas, kurioje aš daug dirbau, o ta pusė, kurią jūs įvardėjote kaip lobizmas, tai yra viešų ryšių pusė, buvo tik nedidelė mūsų verslo dalis. Verslas buvo viešų ryšių e, įmonė. Taigi tas įspūdis, kuris buvo sukurtas, tarsi aš būčiau finansinių paslaugų įmonių kišenėje ir buvo naudojama ir besisukančių durų e, sistema, tai yra visiškai netiesa. Aš išėjau maždaug prieš penkerius metus, pradėjau vykdyti viešą veiklą, valstybinės pareigas ėjau ir labai didžiuojusi savo ankstesnių darbų, nes aš tikrai e, tinkamai elgiausi ir sukaupiau patirties, tai jau yra mano praeitis ir aš neketinu ir nenoriu grįžti prie tos praeities. Aš e, tapau ministru ir dirbau viešą darbą ir dirbau švietimo srityje, o dabar em, Europos institucijoje siekiu darbo. Taigi tai yra visiškai netinkamas e, šmeištas ir aš nieko nedarysiu, kad e, šio komisijos nario pareigybė būtų e, negerbiama ar diskredituojama. Aš dirbsiu tinkamai, e, absoliučiai pasitekdamas e, savo integralumą. Wolf. Dėkui FDD frakcijos vardu Stefan Wolf. Lorde Hilai savo įžanginėje kalboje nupiešėt rožinį Europos paveikslą. Esate paskirtasis komisaras ir lordas ir dabar tapote ES Nostradamu. Jūs sakote, kad Europa bus puikioj būkliai. Praėjusią savaitę jūs, regis, nuspėjote, kaip karalienė komentuos jūsų paskirimą. Jūs nuspėjote, kad Europos Sąjunga liks 28 valstybių sąjunga. Taigi jūs nuspėjote, kad Jungtinė karalystė neišeis iš Europos Sąjungos. Kaip jūs spėtumėt, ar šitas komitetas patvirtins ar ne jūsų kandidatūrą? Jum dalyvaujant, manau, kad jūsų komitetas racionaliai galės nuspręsti, ką daryti su manim. Aš pasakiau, kad 2019 metais Europos Sąjungoje bus 28 valstybės narės, nes to tikiuosi ir tuo tikiu. Pirmiausia, tai Jungtinė karalystėje bus referendumas. Jūs turbūt to norite. Nors jūsų politika siekia priešingo. Bus referendumas ir turint galvoje diskusijas dėl reformų, Jungtinės karalystės gyventojai turės galimybę pasirinkti. Ir tas pasirinkimas bus tarp narystės stiprioje reformuotoje Europos Sąjungoje ir buvimo atskirai, aš manau, kad Britai pasirinks narystę Europos Sąjungoje. Ir tokią situaciją 19 metais aš prognozuoju. Kai išmuš referendumo valanda, Britai pamatys, kad kalbant apie alternatyvą narystę Europos Sąjungai, galimybę naudotis vidaus rinką taip, kaip to nori Britai, pagal Britų taisyklės, nėra pasiekiama. Britai, Britų verslai, dideli ir maži, visi nori, visi naudojasi ES bendros rinkos privalumais. Ir manau, kad referendumo dieną jie pasirinks buvimą Europos Sąjungoje. Dėkui toliau Bernard Mono. Pone Hill, jūs pateikėte savo laimingą Europos Sąjungos viziją. Tačiau visą tai liks tik svajonė, nes jūs neįvertinate sisteminės rizikos ir būsimų e, visokiausių galimų sukretimų. Yra siūloma programa, E, iš bankų nupirkti paverstos vertybiniais popieriais, paverstos vertybiniais popieriais e, akcijas. Ir jūs savo įgaliojimų pirmų tri, trijų mėnesių buvimo šiuose pareigose metu siūlote paversti vertybiniais popieriais e, daugybę turimų išteklių. 2003 mes žinome, kad vyko didžiulė krizė, bankų krizė. Ir teko valstybei pasirūpinti, privačių bankų sistema. 13 procentų BVP valstybių buvo skirta 2008 metais būtent šiai problemai spręsti. Teko teikti tiesioginę pagalbą, finansinės garantijas ir panašiai. Taigi, kokias konkrečias priemonės norite numatyti, kad e, spekulaciją privačių subjektų galėtumėte pažaboti ir kokias sankcijas ketinate numatyti ES, jeigu kontrolės taisyklės būtų pažeistos. Dėkuoju. I'm, I'm sorry. Aš gailiuosi, kad jum pozityvi ES vizija atrodo nereali. Jum tai atrodo pasaka. Mes turime dirbti, kad tą pasaką paverstume tikrovę. Ir tada daug kas bus įmanoma. Kalbant apie pavertimą vertybiniais popieriais, jau anksčiau svarstėme šį klausimą. Pirmiausia, tai reikia atskirti aukštos kokybės vertybinius popierius ir rizikingus vertybinius popierius. Tikrai niekas nenori grįžti prie tos rizikos ir prie tų problemų, kurie buvo anksčiau. Manau, kad vis labiau ryškėja susi, suvokimas, kad iš saugaus pavertimo vertybiniais popieriais galime daugti, e, galima gauti naudos ir vasario mėnesį tą paminėjo ir Europos parlamentas, kalbėdamas apie kokybišką e, pavertimą vertybiniais popieriais. Čia mes turime užtikrinti skaidrumą, interesų suderinimą. Aš žinau, kad e, Solvency 2 ir likvidumo teisės aktuose uh, numatyti deleguotieji aktai, kurie leistų naudotis pavertimu vertybiniais popieriais. Turime išlikti optimistai, per daug nerizikuoti, bet negalime galvoti, kad nesugebėsime gražinti investicijų į ekonomiką. Dėkui Fulvio Martušelo, EPP. Dėkoju, pane komisarė. Jūs atvykote į mūsų posėdį dėl paprasčiausios priežasties. Praeitą kartą jūs neįtikinot komiteto narių. Aš praeitą kartą jums uždaviau klausimą. Klausiau, ką manote apie atsparumo testus vykdytus bankui, kuriuos atliko e, Europos centrinis bankas. Buvo numatytas darbų tvarkaraštis tam ir panašiai. E, datos buvo šiek tiek pankstintos tiems testams atlikti. Klausiau, ką apie tai manote. Buvo numatyta jau prieš kurį laiką kad, kad kai kurie bankai negalės įveikti sėkmingai to atsvarumo testo. Ką Jūs manote apie datų pankstinimą? Ar manote, kad teisinga būtų tokį karštlygiškumą kurti rinkose šią temą? Ar ne? Ar reikėtų elgtis kitaip? Britų spauda jūs apibrėžia kaip euroskeptiką, o čia jūs kalbate, lyg būtumėte įsitikinęs europietis. Ar galimybė būti paskirtų komisaru nebus įtakojusi jūsų elgesio pasikeitimo? Dėkui. Mm, pirmiausia, atsakysiu į antrąją jūsų klausimo dalį. Aš išmokau gyvenime, kad tokio dalyko, tai kaip žmonės apibūdinami spaudoje, ypač Britanijos spaudoje, kuri mm, labai aštri, labai retai atitinka tikrovę. Aš esu čia, nes labai noriu tą darbą dirbti ir suvaidinti savo vaidmenį, įnešti savo indėlį. Bankų atsparumo patikrinimo testai, jie specialiai yra sugriežtinti, nes ankstesnis patikrinimas, manoma, buvo nepakankamai griežtas. Kiek žinau, testavimas vyksta mm, tinkamai ir pasitikima šiais testais. Dabar aš negaliu daryti kažkokių tai prielaidų dėl tų testų rezultatų, nes jie paaiškės tik tai spalio pabaigoje. Siūlyčiau ir kitiem nespekuliuoti, kokie tie rezultatai galėtų būti, o jų palaukti. Bet mes jau Dabar žinome, kad bankai didino savo kokybiškiausią kapitalą. Nuo septintų metų pusę trilijono eurų tas kapitalas išaugo ir bankai dabar jau turi 140 milijardų eurų kapitalą sukaupę um, specialiai tiems atsparumo testams. Taigi niekas nemiega, visi budrus Aš planuoju bendradarbiauti su kolegė Magrėte Fistair ir siekti užtikrinti, kad e, būtų laikomasi visų reikalingų ES e, taisyklių ir bankų pertvarkymo mechanizmo nuostatų. Bet neužbėkime įvykiams už akių. Pone Peres, pone Hilai, jeigu abejočiau dėl jūsų tautybės, e, taip išvertinčiau jūsų britišką humorą ir man visos abejonės išnyktų. Jūs kalbėjote apie pavertimą vertybiniais popieriais ir kalbėdamas apie tai sakėte, kad turis bus užtrenktos toms priemonėms, kurios bus rizikingos ar neskaidrios. Ar jūs manote, kad galima atskirti pelus nuo grūdų šiuo atveju ir kad yra vis dėlto būdų uh, e, įgyvendinti pavertimo vertybiniais popieriais operacijas, užkertant kelią rizikai, kuris sukėlė krizę, iš kurios mums niekaip nepavyksta ištrūkti. E, tuo e, galėtume sakyti, kad įvyko labai didelis e, finansų sektoriaus kišimosis į ekonomiką, buvo sukurtas tas nekilnojamo turto burbulas. Tad kaip šiuo atveju siūlote atskirti pelus nuo grūdų? Dėkui. Aš manau, kad pirmiausia, negaliu sakyti, kad turiu tą auksinę taisyklę, kaip atskirti pelus nuo grūdų. Turime apsispręsti ir kartu tą padaryti, pavyzdžiui, žiūrėdami, naudodamėsi deleguotųjų aktų galimybę pagal Solvency 2 e, reglamentą pagal likvidumo taisyklės Taigi mes kartu turime tuos sprendimus priimti. Turiu principai, kuriais vadovaujuosi. Tai nėra ta auksinė taisyklė, bet pagrindinis principas užtikrinant saugę pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, tai yra paprastumas, skaidrumas ir interesų aiškumas, kad žmonės suprastų, kokie vertybiniai popieriai patenka į paketus skaidrumas, kad investuotojai galėtų gauti viešai prieinamą informaciją, kad būtų galima tinkamai atlikti kredito vertinimus ir interesų derinimas taip pat yra svarbus, kad tie, kas e, tokius produktus pateikia į rinką, patys už juos būtų pakankamai atsakingi ir tuo būdu nenorėtų prekiauti rizikingais vertybiniais popieriais. Aš manau, kad čia mes galime parengti taisyklės, kai kalbame apie kokybišką pakeitimą vertybiniais popieriais, remiantis mano minėtais trim principais. Taigi pirmiausia, reiktų parengiamojo darbo įvertinti, koks tokios iniciatyvos poveikis galėtų būti. Ačiū, kitas kalbėtojas Danuta Hübner, EPP vardu. Ačiū, pirmininkė. Lordai, Lordai Hill. Lorde Hill. Jūs buvote atsakingas už labai dinamišką pramonę ir mes žinome, kad finansų sektorija naujoviškos priemonės atsiranda taip greitai, kad ES net nesugeba parengti tam tinkamus reglamentus ir mes dažnai atsiliekame. Ir vienas būdų yra tinkamai panaudoti deleguotojų aktų potencialą. Jūs nekartą juos minėjote savo pasisakymę ir ne švaistyti dar dviejų metų koreguojant reglamentą. Bet siekiant tinkamo bendradarbiavimo, pasiremiant pasitikėjimu tarp Europos parlamento ir komisijos, labai svarbu. Svarbus tas dalykas, tačiau komisija ne visuomet yra linkusi atsižvelgti į parlamento keliamus reikalavimus, kai yra svarstami deleguotojai aktai ir yra pastarųjų visai nesėkmingų pavyzdžių. Ar galėtumėte papasakoti, kaip e, tvarkysite su tuo iššūkiu, kad Europos parlamento keliami klausimai ir reikalavimai būtų juos atsižvelgiama komisijoje ir kad būtų parengiami tinkami sprendimai laiku, nevilkinant situacijos. Pirmiausia, dėl jūsų klausimo principo paties. Aš e, tikrai sutinku, kad e, kalbame apie tokią pramonę, kuri yra labai dinamiška ir mes turime nuolatos atsinaujinti ir atsižvelgti į naujoves. Deleguotojai aktai, manau, yra tinkamas būdas pabandyti tą padaryti, nes jie leidžia mums judėti greičiau, su pirmojo lygmens teisės aktais ir sukurti lankščią reguliavimo aplinką, leidžiančią prisitaikyti prie pokyčių greičiau nei tą įmanoma padaryti direktyvo reglamentų būdu. Sutinku su jumis, kad parlamentas turi suvaidinti čia svarbu vaidmenį dėl to, kad yra pirmojo lygmens teisės aktai, kurie nulėmė įgaliojimus komisijai dėl antrojo lygmens teisės aktų ir, aišku, parlamento vaidmo kaip teisės aktų e, leidėjo yra labai svarbus. Ir jeigu tai tinkamai veiks, kad tai tinkamai veiktų, aišku, parlamentas turi būti įsitraukęs ir aš esu įsipareigojęs dirbti bendradarbiavimo dvasioje ir Aš manau ir tikiuosi, kad ponas Barnė sukūrė tokią bendradarbiavimo dvasę ir aš bandysiu ją puoselėti toliau. Būtent e, tokį įsipareigojimą aš prisijimu. Na ir bendrai kalbant, aš manau, kad šioje labai greitai besikeičiančioje srityje mes turime neatsilikti nuo poslinkių, reguliariai bendrauti per atvirus bendravimo kanalus ir būtent tokioje dvasioje aš ir norėčiau spręsti e, šiuos klausimus ir eiti šias pareigas. Ačiū. Dabar žodis Renato Sorų, socialistų frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Hilau, kai jūs ką tik kalbėjote apie būsimosius penkerių metų darbus, jūs kalbėjote apie 2019, jūs kalbėjote apie kapitalo vieningą rinką, kuri būtų reaktyvi, kuri atitiktų realios ekonomikos lūkesčius ir piliečių lūkesčius taip pat. Kalbėjote apie vieningą kapitalo rinką. Ir sakėte, kad nereikėtų pernelyg didesnės rizikos. Europos parlamentas artimiausiomis savaitėmis imsis nagrinėti nuostatas susijusią su finansinių sandorių saugumu. Buvo kalbėta apie didesnį skaidrumą. Rinka yra e, didžiulė 545 milijardai dolerių. Tai yra didesnė rinka negu Amerikos rinka, negu, e, penkis kart didesnė negu Kinijos rinka. Ar užtenka minėti tik skaidrumą, reikia numatyti tam tikrus apribojimus tam, kad rizika nebūtų pernelik didelė, kad nebūtų sukelta nauja ekonominė ir finansinė krizė dėl to, kad ta rinka yra pernelik didelė ir dėl to sunkiau valdoma. Dėkui. Eh, aš manau, kad pagrindinis jūsų užduotas klausimas dėl skaidrumo reikšmės. Aš tam pritariu, aš manau, kad skaidrumas reikalingas įvairiuose mūsų darbo aspektuose, kalbant apie finansinius reglamentus. Mums jis labai reikalingas tam, kad piliečiai ir vartotojai, pirkdami produktus, suprastų, ką jie perka, ar tai būtų užstatas, hipoteka ar draudimo polisas, kad jie žinotų, kad čia yra užslėptų mokesčių, o jeigu jie yra, kad žinotų, kokie tie mokesčiai yra. Skaidrumas taip pat reikalingas, kalbant ir apie investicijas, kad investuotojai žinotų, į ką jie investuoja. Uh, Čia esminis dalykas, kalbant apie pakeitimą vertybiniais popieriais, kurį uždavė, tą klausimą uždavė ir ponė Beres, reikalingas skaidrumas ir tuo atveju, jeigu nori plėtoti rinką MVI verslui, investuotojai turi gauti informaciją apie tokias verslo įmonės, dabar tos informacijos neturi, nes nėra lengva gauti tą informaciją ir rinka yra labai susiskaldžiusi. Taigi, aš manau, kad pagrindinis dalykas susijęs su skaidrumu yra tai, kad tai turėtų būti mūsų pagrindinis principas žengiant bet kokį žingsnį, ar tai būtų susijęs su priežiūros reguliavimu, investicijomis, vartotojų prekėmis, produktais ar kitais klausimais. Ačiū. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Otmar Karas, APP frakcija. Herr Hill, welcome back. I... Sveiki dar kartą mūsų komitete. Dėl jūsų šiandienos įvado pirmiausia. Turiu labai konkretų klausimą. Jūs pateikėte įvairiausių vaizdinių mums šiandien, bet kokie būtų trys svarbiausi jūsų projektai, kad tai, ką sakėte, taptų realybę. Tarp tų prioritetinių trijų projektų gal galėtumėt pasakyti, kokia bus pirmoji priemonė, kurios imsitės ir kodėl. Kokie šiandien yra sistemos nesklandumai, gal galėtumėt jūs įvardinti. Ačiū. Well, it's, um... Visuomet yra sudėtinga pasirinkti tris, nes įžanginėme žodėje aš išsirinkau penkis. O jeigu reiktų rinktis tris, tuomet kalbant ir apie sistemos stabilumą ir atsižvelgiant į tą darbą, kurį reikia atlikti, tai būtų darbas, kurį reikia užbaigti, kuriant bankų sąjungą. Žinome, kad reikia imtis e, nedelsiant darbų šioje srityje ir tą daryti dabar. Antrasis dalykas, mano manimu, būtų kapitalo rinkų sąjunga. Ir kalbant apie pirmas priemonės šioje srityje, aš jau kalbėjau apie tam tikrus dalykus, kur reikia nedelsiant siekti pažangos, pavyzdžiui, dėl LTIF, MVI augimo rinkų, uh, taip pat e, bandyti raginti neviešus platinimus ir aš manau, kad komisija čia irgi jau dirba šioje srityje. Tai būtų antros mano srities e, pagrindiniai darbai. O trečias sritis e, būtų daugiau horizontalaus pagrindo priemonė susijusi su MVI verslu. Nes jeigu galime imtis kelių priemonių dėl direk, prospekto direktyvos ir kitų dalykų, jeigu sutelk, sutelksime savo pastangas čia. Ir, nes čia susitelkti yra labai svarbu. Bet kokioje organizacijoje, verslo įmonėje, vyriausybėje, kur be, be, be būčiau dirbęs anksčiau, visuomet uh, yra dalykų, kuriuos galima padaryti ir sėkmingiausiai pasieki rezultatų tuo met, kai susitelki. Ir aš manau, kad trečioji sritis man ir būtų MVI. Būtent ką galime padaryti jų labui. Ačiū, Sanko Peterko, EKR. Dėkui, pirmininkė. Sveikinu vėl mūsų komitete. Praėjusį kartą jūs vieną iš EKR klausimų labai gerai atsakėte. Tai buvo trečiųjų šalių vaidmuo e, santykiuose su Europos Sąjunga. O kaip plačiau galėtume tą pakomentuoti? Tai, ko jūs klausėte, galbūt reiškia, kad mes dažniausia didžiausia dėmesį skiriame tik ES ir JAV santykiams. Ir jūs norite mm, priminti, kad ES turi gyvybiškai svarbių interesų ir kitose pasaulio šalise, e, kitose pasaulio vietose. Ir mes čia turėtume pagalvoti apie labiausiai augančias ekonomikas, finansų centrus Azijoje, Hongkongą, Singapūrę ir čia mums reikia dirbti daug, kad tos sparčiai besivystančios šalis kad aktyviai bendradarbiautume su tais sparčiai beaugančiais pasaulio rajonais, kad koordinuotume savo paslaug, e, pastangas vykdydami reformas. Ir turime e, siekti ekvivalentiškumo principo, kad e, reglamentavimas pasaulinėje rinkoje ir ta pasaulinė reguliavimo reforma vyktų sklandžiai ir, ir visapimančiai. Kaip jūs ir sakėte, reikia stiprinti mūsų ryšius su tomis augančiomis rinkomis. Tai aš norėčiau, kad komisija ir ES dalyvautų aktyviau G20 veikloje Europos centrinio banko vaidmuo čia sustiprėtų. Ir aš uh, įsipareigoju jūsų komitetui pateikti apie tai visą informaciją ir išklausyti jūsų nuomonę. Toliau Aldė, Jufenhoicen. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Aš čia noriu padėkoti už atsakymus raštu į mūsų klausimus apie kapitalo rinkų sąjungą. Tose atsakymuose gavome daugiau informacijos. Jūs teigiate, kad kai kurias kliūtis tokiai bendrai kapitalo rinkai jau dabar žinome. Jūs sakote, kad jūsų prioritetai bus skirti toms aiškioms kliūtims pašalinti ir sprendimams, kurie savaime aiškus įgyvendinti. Čia jūs minite standartus, aukšto, aukštos kokybės pavertimą vertybiniais popieriais. Ir Ir e, viešo akcijų, neviešo akcijų platinimo skatinimo. Taigi, ką galėtume daugiau apie tai pasakyti? Dėkui už klausimą. E, Britanijos politikai sako, kad jei kažkas įvyks, tai arba pavasarį, arba vasarą, arba rudenį ir tada pavasaris vasarai ruduos, taigi tampa žiema. Šiuo atveju žiemos nereiks laukti ir dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, tai labai svarbu kuo greičiau veikti nes viena iš problemų yra tas įdirbis ir 28 valstybių narių įtraukimas į šį darbą. Aš už sparčią pažangą praėjusią savaitę, kai aš uh, komentavau Galbūt kai kuriem atrodė, kad aš per lėtas, bet aš noriu pasakyti, kad pirmiausia reikia atlikti tinkamą ekonominę analizę, kokios problemos, kokios kliūtis ir kaip tas kliūtis galime nugalėti ir kokį darbą reikia atlikti, kad tas kliūtis nugalėtume. Ir jei aš būsiu patvirtintas į šias pareigas, tai aš nuo pirmos dienos ir pradėsiu tą darbą dirbti. O tada, naujais metais, aš jau turėsiu idėjų, pasiūlymų, vyks konsultacijos, parengsime uh, išsamų veiksmų planą. Savo atsakymuose taip pat dar paminėjau, kad yra dalykų, kurie jau vyksta. Paminėjau ir ataskaitą dėl neviešo platinimo ir kitus dalykus. Tai dalykai jau vyksta ir turėtume ir toliau veikti ir siekti spartaus, sparčios pažangos tuose darbose, kurie jau vyksta. Čia negalime laukti ir manau, kad suprasite, kad toksai mano skatinimas e, tikrai yra vertas dėmesio. Peter Ziman. Pone komisarė, savo atsakymuose iki šiol jūs pabrėždavote mažų ir vidutinių įmonių nuolatinį finansavimą tvariam augimui. Mes turime komisijos komunikatą šią temą. Ir ten yra toks elementas, kurį jūs ignoravote, o būtent mintį įkurti Europos taupomąją sąskaitą, kur būtų sudarytos geros sąlygos MVI Europoje ir kas užtikrintų jums sveiką finansavimą. Jūs sakote, kad tai pakirs bankų tradicinį kreditavimą ir kad tai bus nenaudinga MVI. Ką Jūs apie tai manote? Ar Jūs manote, kad reikėtų panaudoti šitokią taupomąją sąskaitą? Ar, ar pono Varnie Jūsų pirmtako rekomendacijas atsižvelgsite? Antra, administracinė našta e, finansų rinkoje dėl e, komplikuotų taisyklių. Jūs kalbėjote, kad reikia mažinti administracinę naštą, ypač mažiausiams subjektams rinkoje. Mes turime priminti Europos komisijai, kad egzistuoja skirtingų, skirtingos sąlygos didiesiems ir mažiesiems bankams. Mm, tiek bankų e, bendras pertvarkymo mechanizmas, tiek visai lė kitų priemonių neturėtų būti taikomos visiems vienodams. Ar, ar jūs tokio požiūrį laikotės, ar turite kitokį? Dėkui. Well, uh, all... Pirmiausia, kalbant apie įvairaus dydžio bankus ar kitokias institucijas. Manau, kad svarbu racionaliai diferencijuoti, ar kalbame apie pakeitimo vertybiniais popieriais skatinimą, kalbant apie aukštos kokybės vertybinius popierius, ar kalbėtumėme apie reguliavimo naštą smulkiam verslui, nereikia taikyti vieno kurpaliaus visiems. Ar čia kalbėtumėme vėlgi apie tas priemonės, kurių reikia kad mūsų bankų sistema būtų saugesnė. Čia manau, kad tikrai reikia atsižvelgti į įvairias aplinkybės ir dydžius, įva... kalbant apie įvairias institucijas. Taip pat tas pats pasakytina ir apie įnašus, kuriuos gali teikti e, įvairūs bankai, įvairūs dydžio bankai pertvarkymo mechanizmui, tai būtų naudinga visiems bankams ir visi nori tikėtis tai įnašą įmokėti. Na, o tai, ką jūs sakėte, ponė Zimon, dėl diferencijavimo, aš manau, kad mes turime labai protingai taikyti tą principą visose srityse, tačiau tai nereiškia, kad turime elgtis neatsargiai netinkamai, kalbant apie reguliavimo riziką ir atsižvelgiant į tai, kas buvo praeitie. Aš manau, kad mes turime užsitikrinti pasitikėjimą savimi ir elgtis protingai įvairiais rizikos, įvairiaus rizikos lygmens pagrindu. O kalbant apie pirmąją jūsų atsakymo dalį, mano atsakymą. Pirmąją klausimo dalį mano atsakymas būtų štai koks, turint omenyje turimus variantus kapital, kapitalus rinkų sąjungoje. Aš apsvarstyčiau visus variantus atvirai ir turiu Jums pasakyti, ir matyt, Jūs esate pagrindinis tos idėjos propaguotojas ir mielai aš ją su jumi, apie ją su Jumis pasikalbėčiau, kalbant apie potencialus ir galimus sunkumus. Ačiū. Norėčiau paprašyti kolegų ne, for, suformuluoti klausimą per vieną minutę neilgiau, nes turime laiku baigti posėdį. Kitas kalbėt, kalbėtojas Brian Hayes, EPP. Lord De Hill, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Kai, kurie, kai kuriems mano kolegoms e, ke, kyla sunkumų, kai jūs žvelgiate į tą stebuklingą kamolį ir sakote, kad e, Junktinė karalystė vis dar yra ES valstybė narė 19 metais. Norėčiau pasakyti, kad man tai yra e, šviežio oro gūsis, e, kai e, Britanijos politikas taip sako, taip kalba. Kalba apie Junktinę karalystę kaip ES narę. Labai džiugu, kad tai girdime šiame komitete. At, į tai atsižvelgdamas norėčiau paklausti štai, ko jūs pripažįstate, kad tarp kai kurių eurozonos valstybių yra susirūpinimo ir kaip jūs komisaras ne iš eurozonos valstybės. Prisimėte atsakomybę už tolesnį integravimą, eurozonos valstybių integravimą. Ar tai gali kelti problemų? Ir ar galėtumėte pasakyti, kaip spręsite tą problemą, kaip spręsite tą labai specifinę problemą ir skatinsite geresnę eurozonos valstybių integraciją, subalansuojant ir jūsų reikalavimus, kaip šalies nepriklausančios eurozonai reikalavimus? Aš manau, čia yra svarbu keli dalykai. Pirmiausia, dirbti, kad būtų įveikiami skur, skirtumai ar kad būtų geriau suprantami eurozonos, neurozonos valstybių interesai. Čia yra labai svarbus užduoties ir darbo dalis, kurios turėsiu imtis, ypatingai kalbant apie bankų sąjungą ir taip pat kalbant apie uh, dalykus iš kitos perspektyvos, ką darė Mišelis Barnie, eidamas tas, tuos, tas, tas pareigas, kaip būdamas iš šalies, kuris yra eurozonoje, turėjo atsižvelgti į šalių, kurios nėra eurozonoje interesus ir aš manau, kad per tuos penkerius metus atliktas darbas įrodė, kad įmanoma tą padaryti. Taigi, kalbant apie eurozoną ir kaip aš ją vertinu, aš manau, kad pastarėjai penkeri, met, penkeri metai aiškiai parodė, kad integracijos lygis pasiektas iki krizės nebuvo pakankamas, eurozonos projektas nebuvo užbaigtas. Ir tikrai neįlinė pažanga buvo padaryta ne, per trumpą laiką, kalbant apie geresnį eurozonos valdymą, šešeto paketas, dvejeto paketas, atitinkamos taisyklės, bankų sąjunga, už kurią aš būčiau atsakingas. Uh, Taigi turime daugiau dėmesio skirti tam, kad tos taisyklės galiotų ir pasiteisintų realybėje ir kad jos būtų tobulinamos tam tikrais atvejais arba papildomos. Nes gali atsitikti taip, kad ilgalaikis stabilizavimas, eurozonos stiprinimas e, bus susijęs su stipresnė integracija. Ir mano atsakymas jūsų klausimą būtų štai koks. Jeigu pasirodys, kad reikalinga tolesnė integracija tose srityse, už kurias aš esu atsakingas, tuomet aš teiksiu pasiūlymą į tai atsižvelgdamas ir uh, teisinga būtų pasakyti, kad jeigu vietoj to, kad žvelgčiau į krištolo kamolį ir atsisukčiau ir pažiūrėčiau, kas buvo anksčiau, 12 metais, aš manyčiau, kad būčiau, aišku, man būtų reikėję daug pagalbos iš jūsų pusės, bet būčiau pasiūlęs bankų sąjungą ir būčiau e, parėmęs tuos veiksmus, kurie ėmėsi galiausiai komisija. Ačiū. Miguel Diegas Guė. Eu tenho três questões. A primeira tem a ver com o Tratado de Livre Comércio. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, klausimą dėl sustarimo su jungtinėmis valstybėmis ir Kanada. Ar manote, kad investicijos prieiga prie tų investicijų fondų gali sukelti pavojų ES vidaus skolai ir jos tvarkymui. Antra, jeigu direktyva 16-2004 metų bus ta, kurią jūs ginsite, ar ją ginsite, buvo priimtos nutartis e, Europoje ir JAV, kur sakoma, kad kreditas yra padengtas tada, jeigu e, buvo užstatytas nekilnojamas turtas, būstas. Ketvirta buvo pateiktas siūlymas e, kredito operacijas ir spekuliacinės operacijas atskirti. Kam jūs pritartumėte ar labiau pono Barnie siūlymams ar tiems kitiems siūlymams? Ar turite kažkokį savo tarpinį variantą? <coughs> I'm, I'm afraid I, I... Bijau, kad Ne visiškai supratau paskutinę jūsų mintį. Gal galėsime aptarti tą vėliau, jeigu pirmininkas leis, gal, gal, gal galite tuomet pakartoti tą paskutinę klausimo dalį. Ar galite perfra perfrazuoti klausimą? Nu, Paskutinis klausimas buvo toks. Jeigu vyks banko atskirimas, ar jūs pritarsite visiškam atskirimui tarp spekulacinės veiklos ir įprastinių kredito operacijų, ar jūs pritarsite e, tarpiniam sprendimui, kurią buvo pasiūlęs vienas iš komisarų. Kai vieni bankai vykdo ir vienas ir kitas operacijas, o kitiems ta veikla yra ribojama. On the, uh... Dėl paskutinės klausimo dalies. Uh, turėjau galimybę peržiūrėti dabartinį pasiūlymą, likinio nu, pasiūlymą, kuris buvo pateiktas dėl bankų atskirimo, banko funkcijų atskirimo ir kaip išspręsti tą problemą, kad bankai nebūtų per dideli, kad žlugtų. Taigi e, buvo imtas atitinkamų žingsnių, kalbant apie priežiūrą ir pertvarkymo mechanizmą. Yra daug sudėtingų didelių bankų ir čia reiktų dar žengti tolesnį žingsnį jų atžvilgių. Iš to, ką mačiau, e, galiu pasakyti, kad pritariu subalansuotam pono Barnie pasiūlymui, E, reiks, aišku, jį toliau aptarti ir galbūt jūs manote, kad jis nėra pakankamai toli siekiantis pasiūlymas, yra kitų, kurie mano, kad jis, juo siekiama per daug. Taigi mums reiks tai aptarti ir galiausiai pasiekti sprendimo. Bet aš manau, kad mes tikrai turėtumėme toliau dirbti ir spręsti tą problemą dėl per didelių bankų, kurie gali žlugti ir taip pat tas aktualu ir kitoms institucijoms turime irgi labai atidžiai jas stebėti ir ES, ir tarptautiniu mastu, nes ten irgi vyksta daug darbo. O dėl pirmojo, pirmosios jūsų minties, dėl transatlantinės partnerystės, ASTS, mano kolegė Cecilija Malstrom čia atsakinga už tos klausimus, bet aš žinau, kad savo klausimuose ji pasakė, kad per anksti dabar pasakyti, ar ISDS bus įtraukta į tą tip susitarimą su amerikiečiais. Aišku, čia dar vyks ilgos diskusijos, o aš norėčiau pasakyti, kad jeigu galiausiai bus ISDS įtraukta į tą tip susitarimą, tuomet labai svarbu tam tikri dalykai užtikrinti, kurie buvo e, deranti su Kanada dėl atit panašaus atitinkamo susitarimo. Bet aš galėčiau, aišku, dar a, e, a, su jumis ir dvišalio pagrindu daugiau apie tai pakalbėti. E, po jūsų paskutinio pas, pasirodymo man dar kyla tam tikrų abejonių ir problemų dėl jūsų nepriklausomumo. Netgi yra manančių, kad ponas Junkeris tinkamai jūs paskyrė kaip atsakinga už finansinį portfelį, kadangi čia yra numatomas atitinkamas konfliktas ir platesni sąjungos, tarp jūsų ir platesnių sąjungos, nes karalystės ir platesnių sąjungos interesų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs numatote tokius potencialius konfliktinius klausimus ir kaip juos spręsite ekstremaliau nei jeigu jų, jūsų uh, tam tikri klausimai bus išimti iš jūsų portfelio. Ar galėtumėte tai pakomentuoti ir taip pat gal galėtumėte pasakyti, kiek kartų oficialiai neoficialiai susitikote per pastarosius šešis mėnesius su Cameronu ir Osbornu, aš turiu omenyje susitikimus, kur buvo ir neoficialiai kalbamasi, ir taip pat susitikimus, kur buvo surašyti protokolai. Deja, turiu pasakyti, kad aš nesu to Nortono grupės narys. Aš Salzburgėje savo laimingai gyvenu ir nebūtinai aš su, jie, su tais tipais e, bendrauju. O kalbant apie tai, kiek kartų aš juos mačiau per pastaruosius šešis mėnesius, turiu pasakyti, kad kaip be būtų keista, aš nevedu tokio ne, dienotvar, tokios, tokio dienoraščio, kai dirbau ministru, aš kelis kartus per dieną jį matydavau. Aš buvau lordų rūmų narys, aš su juo dažnai matydavausi, nes tai buvo mano darbo dalis. Tada tikrai mačiau jūsų, jų daug per 18 mėnesių, kai buvau lordų rūmų narys. O tai, ką jūs pasakėte apie tai, kaip uh, spręsti tokias situacijas ir kaip užtikrinti nepriklausomumą. Nepriklausomumas, aišku, yra labai svarbu. Tai galiu tik pasakyti, ką sakiau anksčiau ir ką sakiau praeitą kartą, kalbant ir apie mano teisinės prievolės, numatytas sutartyse, mano moralinius įsipareigojimus, pri, priimant pažadą, priimant priesaką, priesaiką ir taip pat bendrų pagrindų aš visuomet stengsiuos e, elgtis tinkamai ir daryti, ką pasakiau ir nežadėti, ko negaliu padaryti, bet įvykdyti tai, ką pažadėjau. Būtent taip aš ir dirbsiu, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta visą laiką, taip elgsiuos ir man tenka visapusiška prievolė dirbti bendravome europiniam interesui, ką daro kiekvienas komisijos narys ir galite tikrai tikėtis, kad aš taip ir elgsiuos. Uh, ir kad būsiu atsakingas ir taip ir ketinu daryti. FDD. Patriko Flynn, e FDD. Dėkui, laba diena, Lordė Hilai. Jungtinės karalystės ministro pirmininko patarimas ponui Krosbiui buvo nesiūlyti jokių kandidatų, dėl kurių reiktų organizuoti papildomus rinktimus, rinkimus. Ar ne dėl to jūs pasiūlytas? Kitas argumentas, e, kodėl jūs pasiūlyti į šią vietą, tai galbūt kodėl nepadaryti E, žmogaus iš valstybės, kuri nepriklauso bankų sąjungoje, atsakingų už bankų sąjungą. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti šios dalykus? Um, sure the... Aš nelabai supratau, kur jūs lenkėt. Tai dėl to atsiprašau. Taip, pirmas klausimas. Kodėl man buvo pasiūlytos šios pareigos? To reiktų paklausti ministro pirmininko, kodėl jis mane nominavo. Aš manau, jis melai su jumis susitiks, galbūt klektone. Tai yra e, tiesiog vietinė, vietinis komentaras susijęs su papildomais rinkimais. Tai taikoma Britams. Bet ministras pirmininkas matyt galvojo, kad mano patirtis būnant ministrų, vykdant švietimo reformą ir būnant lordų rūmų pirmininku, visa šią patirtis e, bei ankstesnė politinio patarėjo, verslo patarėjo patirtis yra tinkama į tokią poziciją, tinkama tokiai pozicijai. Aš pasakiau taip tokiam pasiūlymui, nes aš manau, kad galiu įnešti ir savo nedidelį indėlį argumentuodamas, dėl ko Jungtinė karalystė turėtų likti Europos Sąjungoje. Būtent dėl to aš sutikau su ministro pirmininko man pasiūlytų darbų. Galbūt galite iš to bandyti pasidaryti politinį kapitalą, Aš dirbsiu kiek galėsiu ES labui tokių svarbių istorinių ir politinių laikotarpių. Tiek galėčiau pasakyti. Dėkui. Meina Jill, SND. Dėkui, pirmininkė, Lordė Hilai. Du dalykus norėčiau pabrėžti. Jie jau buvo minėti. Bankai, kurie laikomi per dideliais, kad sužlugtų. Uh, bankų teisės aktai, kurie yra priimti pastarojų metų, yra vis tebėra labai didelių bankų, kuriuose sunku orientuotis. Jungtinės karalystės bankai gavo e, lengvatinės mokesčių, e, gavo mokesčių lengvatės, kurios siekia 38 milijardus eurų. Kaip užtikrinti, kad toliau tas nebūtų daroma? Toliau kiek kartų turtą, kalbant apie vertybių, pavertimą vertybiniais popieriais, galima perpakuoti, kiek kartų tas pavertimas yra įmanomas. Dėkui. Pirmiausia, dėl bankų, kurie laikomi per dideliais, kad sužlugtų. Tai labai svarbus dalykas, turime sekti situaciją ir dirbti. Ponas Barnie ir jo darbai, manau, padarė labai daug, siekdami užtikrinti didesnį bankų sistemos saugumą, bet tebėra labai didelių bankų, kurių turtas yra didesnis negu šalies BVP. Taigi darbo dar lieka šioje srityje. Tie pasiūlymai dėl tolesnės bankų struktūrinės reformos remiantis Likinėno pasiūlymais buvo svarstomi ir tai turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. finansinio stabilumo valdybėje dėl absorpcijos, bendro absorpcijos, bendro įsisavinimo reikalavimo. E, iš tokių bankų tada turėtų būti reikalaujama didesnio kapitalo Ir turim taip pat sekti situaciją ir žiūrėti, ar nėra kokių kitų sričių, kur institucijos yra per didelės. Kalbant apie pavertimą vertybiniais popieriais, kaip jau sakiau, galima rasti, kaip saugiai tą daryti. Jūs teisi, reikia siekti supaprastinti ir aš minėjau tuos e, principus - skaidrumas, paprastumas ir interesų derinimas. Ir būtent tais principais remiantis galima pasižiūrėti į pavertimą vertybiniais poteriais į šį klausimą. Burher Barts. Dėkuoju. Pone Hilai, kreipiuosi jūs vokiškai. Džiaugiuosi, kad šiandien susitinkame ir diskutuojam įvairiomis temomis, jas pagilindami. Turėčiau porą klausimų užduoti. Pirmiausia, savo rašytiniuose atsakymuose jūs pabrėžėte savo įsipareigojimą taikant proporcingumo principą. Sakote, kad jis turėtų būti ramstis visiems komisijos siūlymams. Jūs sakote, kad deleguotųjų aktų atžvilgių jūsų šitas deklaruojamas principas irgi bus vienas svarbiausių. E, kai dėl ESMA e, agentūros vėlgi, čia kontrolės ir jie vėlgi buvo minimas būtent šis principas. Ir norėčiau dar paklausti, ką manote apie senatvės draudimo sistemą Europoje? Nes žmonės seniai praktiškai nebegali niekur investuoti ir uh, Norėčiau paklausti, kaip ketinate konstruktyviai ką nors nuveikti, būdamas komisaro pareigose. Ačiū. Well, on, um, pensions, that's obviously... Kalbant apie pensijas, tai labai svarbi sritis. Čia mes turime stengtis nenuvilti pensijų rinkos, turėtume paskatinti Europoje daugiau investicijų į pensijų rinką, į pensijų plėtrą. Ir tą galime daryti ne tik kaip į kapitalo rinkos, į tą žiūrėti ne tik kaip į kapitalo rinkos dalį, bet ir į tą, ką galime pasiūlyti vartotojams ir kad pensijų sistema leistų pasirenkti mūsų e, gyventojams, mūsų piliečiams senatviai ir peržengtų valstybių narių ribas. Dabar proporcingumas. Aš iš tiesų noriu, kad būtų laikomasi proporcingumo principo. kad netektų kam nors per didelė našta, kai kurie teisės aktai galbūt yra naudingi, pažiūrėjau, smulkiom ir vidutiniam įmonėm, leidžia jom lengviau veikti rinkoje. Turime pažiūrėti į prospektus direktyvą ir pasižiūrėti, ar informacijos atskleidimas yra proporcingas, koks turėtų būti. Ir reikia, kad mm, bankų indėlių, bankų įnašų, bankų įnašai būtų tinkamai subalansuoti. Taigi proporcingumas turėtų būti tas principas, kurio nuolat būtų laikomasi ir aš norėčiau su jumis ir uh, kitais kolegomis dirbti ir pasižiūrėti realiai, kiek sričių tas proporcingumo principas galėtų būti sėkmingai gyvendintas. Kate Winborn. Ačiū, e, ponė Hill, jūs atsakydamas į Ninos Džil klausimą dėl perdėlių bankų, kad jie perdėlių, kad žlugtų bankų. Aš norėčiau taip įdėmėsi į tą teisės aktą, kurį mes rengėme praeitoje kadencijoje, kur buvo atsižvelgta į didžiojo dvidešimtuko prievolę uh, nustatyti privalomą klyringą per um, centrinį klyringo, centrinius klyringo namus. Ir aš manau, kad mes dabar sukūrėme naują tokią kategoriją, ne bankų, o CCP. Ir ar jūs ketinate imtis kokiu tai teisės aktų ir e, per banko atgaivinimo ir pertvarkymo e, mechanizmą ketinate sukurti atitinkamų priemonių? Kaip sakiau, atsakydamas į ankstesnį klausimą, kurį uždavė Nina Gil, e, visas tas klausimas dėl per didelių institucijų, kad leistumėme joms žlugti, čia tikrai nėra aktualu tik tai bankų atveju. Ir tas pavyzdys, kurį jūs pateikėte, tai yra CCP, yra puikus. Būtent jį reikia irgi panalizuoti ir kokiu priemoniu mes imamės, kad priekyba išvesniais vertybiniais popieriais veiktų stabiliau ir, kaip jūs teisingai sakėte, poveikis yra tas, kad rizika susitelkia ties keliais mažais veikėjais ir iš principo čia galime žengti keli žingsnius, bet e, trumpas atsakymas į jūsų klausimą būtų matyt pats geriausias, būtent, kad aš ketinu iki naujųjų metų pateikti pasiūlymą dėl ne bankų pertvarkymo, įskaitant ir CCP. Ir aš manau, kad tai yra prioritetas, atsižvelgiant į tą žinomą riziką, kurią galime įvertinti. Ir čia bus labai svarbu užsitikrinti ir finansinį stabilumą ir apsaugoti mokesčių mokėtojus. O tas klausimas, kurį jūs uždavėte dėl turto valdytojų interesų apsaugos. Aš manau, kad dabar Kažin ar galėčiau atsakyti aiškiai ir paprastai dar per, per anksti būtų numatyti, kaip čia reiks elgtis šioje srityje, reiks poveikio vertinimo analizės. Tačiau tas parengiamasis darbas, apie kurį kalbėjau, jau vyksta, jis turi tęstis ir po to jau bus galima pateikti pasiūlymą. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas Petr Jezek. Ačiū. teko man garbė užduoti paskutinį klausimą ir aš galbūt jį užduosiu ne tokį technišką, bet bendrojo pobūdžio. Paskirtasis komisijos nary, aš supratau, nors raštu pateiktoje deklaracijoje tai neatsispindėjo, kad jūs esate sodininkas ir jeigu jūs vertintumėte savo portfelį kaip sodą, kokias sėklas e, jūs sodintumėte, kad tas sodas klestėtų ir kurias sėklas sodintumėte pirmiausia tam, kad net tas žydėjimas būtų užtikrinamas per ateinančius penkerius metus. Paprastai tariant, kokių pagrindinių minčių jūs išsinešite iš šitų klausimų, kaip jūs bendrai sur, supratote šio, šiam komitetų rūpimus klausimus ir koks bus jūsų vaidmuo, kaip komisijos nario vaidmuo šioje srityje, kaip spręsite tuos klausimus, jeigu e, bus patvirtinta jūsų kandidatūra. Ačiū. Aš manau, kad nesu gal pats geriausias sodininkas ir netinkamas metas dabar sodinti, dabar reikia genėti, kasti ir iškasti tai, ką pasodinai. Ir yra sričių, kur tą galime padaryti. Jeigu pažvelgtumėme į reguliavimą ir tas diskusijas apie proporcingumą, tam, kad investicijos būtų sklandžios, kad būtų užtiknama geresnė vertimo vertiminiais popieriais rinka. Čia yra e, galimybių šibeitą apgenėti, o kalbant apie žydėjimą ir sodinimą ateityje, man svarbiausios rytis būtų kapitalo rinkų sąjunga ir čia man atrodo, kad reikia anksti susodinti želdinius ir tą padaryti lankščiai, kad augimas būtų kuo galima greitesnis. MBI taip pat aš labai atidžiai apie, apie juos mastau, nes tai yra augimo variklis ir tai ateina ir iš mano patirties ir kartais e, žinau kokias, ir žinau, kokias problemas e, tenka įveikti MVI, kai vyriausybės arba didžiosios institucijos arba reguliuotojai elgesi taip, lyg visos verslo įmonės būtų vienodo dydžio ir apsunkina jas našta, kuri yra lengva didelėms įmonėms, bet sudėtinga mažoms įmonėms. Ir stambus verslas kartais naudojasi reguliavimu tam, kad užkirstų kelią naujoms įmonėms įžengti į rinką. Ir aš manau, kad turime to irgi nepamiršti. Ir trečia pagrindinės rytis, kur norėčiau gauti vaisių, tai būtų bankų sąjunga. Man, kalbant e, apie mano patirtį ir uh, per tas paskutinės penkias sekundės norėčiau pabrėžti nepriklausomumo reikšmę. Tikrai aš pasiryžęs būti nepriklausomu ir visose pokalbiuose, kurie vyko su šio komiteto nariais per šešias, septynės savaitės, aš visuomet tą tvirtinau ir daugiau nieko negaliu papildomai pasakyti, tiesiog dar kartą patvirtinu, kad kad tie pokalbiai, kuriuos aš numatau ateityje ir vertinant tai, kas buvo pasiekta praeitie. Aš tikiuosi, kad jūs tikrai, jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, įsitikinsite, kad aš dirbau nepriklausomai šio komiteto, atsižvelgdamas šio komiteto interesus ir visos Europos interesus. Thank you.